Oh, good morning, everybody. I'd like to start the meeting, but I have. Labas rytas visiems. Kol kas matau salėje tik tai dvi frakcijas iš septynių. Nors ir norėčiau pradėti posėdį, sakau, ta, tik tai tam, kad tai būtų įtraukta į protokolą. Now, this is 20 minutes past, let's get started. <clears throat> Na kągi, jau praėjo 20 minučių, siūlau pradėti darbą. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra pranešimai. Bet nėra ne vieno iš keturių pranešėjų, apie kurias norėjau pasisakyti. Vykstančių darybų ir trilogų e, situacija. Pirmiausia, norėčiau pasisakyti apie reglamentą dėl finansinės atsakomybės. Jums yra žinoma, kad e, pagal Lisabonos sutartį sąjunga, ES šiuo metu yra atsakinga už investicijų politiką. Ir tai reiškia, kad mums reikia pasidalyti atsakomybę tam, kad būtų aišku, kas ką veikia, e, kai iškyla ginčiai dėl investicijų, kas prisima atsakomybę, jei e, yra už kažką nors atsakinga, atsakingas. Šis e, dosie yra labai kontroversiškas. Pirmingaujant Lietuvai buvo padaryta šiokia tokia pažanga, bet ne itin daug, ne itin didelė. Ir dabar mes jau užmiskime kontaktą su pirmingaujančia Graikija šiuo klausimu. Teisėkros institucija pritarė tam, kad būtų kreiptasi komisija, kad jį parengtų galimą kompromisą. Ypatingai e, dėl reglamento 8 ir 9 straipsnių. Per klaidą aš jums e, jau pranešiau, kad mes parlamente nusprendėme pritarti į komiteto parinktam paketui, tačiau taip nėra. Iš tikrųjų, parlamentas, jo delegacijos ir mūsų delegacija vis dar nagrinėja komisijos pasiūlytą kompromisą. Mūsų pranešėjas yra Pavelas Zaleckis. ir jisai mus reguliariai informuos apie tai, kaip vyksta dėrybos. Tai yra vienas iš e, dokumentų paketų, kurį aš manau mes turėtume baigti renkti iki savo kadencijos pabaigos. Tai būtų labai svarbu, nes e, visas šis paketas yra vienas iš e, svarbiausių naujos investicijų politikos elementų. Uh, Mes jau esame paskelbę, kad e, mes susitarėme dėl skirių, kurie yra susijęs su investicijomis ir e, susiklosti neįtin pat, e, patogią situaciją, nes mes priėmėme tą sprendimą nepasitarę su savo kolegomis. Ir aš manau, kad mūsų partneriai turi teisę žinoti apie tai, ko galima tikėtis ateityje. Tai dar du reglamentai, dėl kurių jau yra susitarta. Vienas iš jų yra reglamentas e, dėl ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Trišalėse darybose buvo jau pasiektas sutarimas dėl šio reglamento gruodžio mėnesį. Taip pat buvo susitarta ir dėl reglamento dėl priekybos privilegijų sutikimo Moldovai. Julija Winkler buvo mūsų pranešėja ir uh, šis dokumentas jau buvo patvirtintas plenarinėme posėdėje. Ir dar vienas svarbus dosie, nuo kurių vyksta dėrybos, tai yra įgyvendinimo reglamentas. Tai yra labai svarbus teisėkuros. Tai dosie ir jis turėtų leisti komisijai imtis priemonių prieš trečiasias šalis, pritarus valstybėms narėms. Mes pritarėme tarybos e, pageidavimui kreiptis komisiją, kad jį parinktų kompromisinius pasiūlymus, komisija juos parengė. Ir mes šiuo metu Esame pasiruošę pritarti kompromisiniams pasiūlymams, kuriuos pateikė komisija. Pritarsime jiems visiems kaip e, vienam paketui, su tą sąlygą, kad taryba pritars šiems pasiūlymams taip pat. Bet panašu, kad taryba nenori to daryti ir todėl šio reglamento ateitis dar yra neaiški. reglamentas dėl, dėl dvigubos paskirties. Čia mes jau susitarėme. Kristoferis Fielner yra mūsų pranešėjas. Ir mes, kaip minėjau, susitarėme dėl šio dokumento. Taigi iš visų šių minėtų dosie du yra labai svarbus ir dar neaišku, kokia bus jų baigtis. Ar turite kokį nors pastabų? Bet nenustabu, nes ne vieno pranešėjo nėra salėje. Mm, todėl nėra ir pastabų. Dešimtasis darbo tvarkės punktas. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo dabartinė padėtis. Čia kalbame apie rezoliucijos projektą. Ponas Zahradil yra mūsų pranešėjas. Jo taip pat nėra salėje, nors man ką tik pranešė, kad jisai yra pakeliui. Na kągi, padarysime pertraukėlę. Ar mes dabar išklausysime komisijos? Yeah, but Joanna is not terrorist. Jewish. Well, I'll make a pause. Of... Na kągi, padarysime 15 minučių pertraukėlę. Look, this is a committee. May... Klausykite, tai yra parlamento komiteto darbo posėdis. Jei parlamentarų nėra salėje, aš negaliu uh, jų, e, jiems atstovauti. Aš, aš manau, kad mums reikia paskirti pareigūną, kuris būtų atsakingas už tai, kad posėdžiuose dalyvautų bent jau minimalus mūsų darbo reikalingas parlamentarų skaičius. Aš jau esu sakęs, kad e, tam, kad žmonės būtų punktualūs, jiems reikia laiko tam, kad jie galėtų prisitaikyti prie jo.

Okay. Shall we resume our proceedings? Teskime darbą. Mūsų pranešėjas, panas Zahradil, jau atvyko. Tai grįžkime prie dešimto darbo tvarkės punkto. Tai yra mm, ES ir Vietnamo laisvos prekybos sutarimo dėrybų dabartinė padėtis nusprendėme parengti pasiūlymą priimti rezoliuciją. Suteiksiu mm, žodį mūsų pranešėjui. Pana Janui Zagradėl, prašom. Thank you, thank you very much, Mr. Mr. Chairman. Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu labai atsiprašyti visų mm, komiteto narių, kad laukite, dėje, bet mm, labai kvailai pasielgiau ir skridau rytiniu reisu iš Prahos ir patekau į transporto grūstis. Tikrai kitą kartą atsižvelgsiu į tai. Mm, taigi, kaip nuolatinis pranešėjas dėl ES ir Vietnamo laisvos priekybos sutarimo dėrybų, su džiaugsmu pristatau Jums šį pasiūlymą priimti rezoliuciją. Tikslas yra aiškiai išdėlioti Europos parlamento prioritetus dėl šių dėrybų kurios iki šiol judėjo gerų tempų ir galbūt netgi bus užbaigtos iki 2014 pabaigos. Taigi dar kartą noriu pasveikinti visus su dėrybų pažanga po pirmų penkių raundų. Noriu pasveikinti komisiją su tuo, kad reguliariai informuoja INTA komitetą ir INTA komandą atsakingą už stebėsiną šių dėrybų. Uh, tikrai e, tai, kad komisija reguliariai mus informuoja, yra labai gera praktika, labai džiaugiuosi tuo, dėkoju. Už tai e, noriu taip pat pasidžiaugti bendru visų dalyvių, šešėlinių pranešėjų darbu ir džiaugiuosi, kad komisija šiuo metu kovo plenarnėje sesijoje ketina padaryti pareiškimą dėl šių dėrybų tam, kad galėtų pristatyti dabartinę padėtį. Uh, iki baigiantis šią parlamento kadenciją. Tai yra labai svarbu, nes visi žinome, mm, jog EP pritarimas šios laisvos prekybos sutarimo sudarimo yra privalomas. Taigi dabar dėl pasiūlymo priimti rezoliucijos. Rezoliuciją norėčiau pasakyti štai ką. Uh, galvojant apie laisvos prekybos sutarimą, reikia, kad dėrybose viskas būtų suderinta, kad visą tai atitiktų PPO taisyklės ir reikalavimus, taip pat kaip tai e, atitiktų mm, prekybos augimo ir lais, e, tiesioginių investicijų, užsienio investicijų augimo e, poreikius iš abiejų pusių, kad būtų atsižvelgta į mūsų MVI situaciją ir taip toliau. Labai svarbu yra panaikinti tiek tarifinės, tiek netarifinės kliūtis prekybai ir numatyti tam tikrai ir asimetrija rinkos atverime, galvojant apie jautrius sektorius ar jautres priekes abiems pusėms. Taip pat abi pusės, aišku, turi tai laikytis um, kitos pusės teise, teisių reguliuoti savo darbo visus, visas nuostatas, kad nebūtų kažkokių nepagristų priemonių reikalavimą. Ketvirta, abi pusės turi atitinkamas tarpininkavimo metodikas iš, išplėtoti, kad būtų galima spręsti visas kliūtis priekybai, kad būtų galima e, skatinti priekybą, kuri atitiktų tarptautinius standartus. Penkta, ES turi aiškiai apibriežti savo pagrindinius interesus, ne vien tik tai rinkos liberalizavimo prie, prieigos prie rinkos rytyje 1, 2 ir 3 paslaugų sritise. Labai svarbu yra taip pat sutarti dėl sąžiningo, teisingo visų investuotojų ir paslaugų teikėjų traktavimo pagrindinėse paslaugų sektoriuose, kaip kad bankininkystės, draudimo, um, teisės, apskaitos, transporto ir kitose sritise. Ir reikia užtikrinti vartotojų labai aukštą apsaugą, kad būtų um, paisoma sąžiningos priekybos taisyklių tarp paslaugų teikėjų visose pusėse, abiejose pusėse. Taip pat svarbu užtikrinti skaidrę Um, verslo aplinką, kai, taip pat ir kai vyksta viešieji pirkimai, kai yra sutartis daroma su valstybiniais ar privatos sektoriaus paslaugų teikėjais, kad visų viešojo pirkimo taisyklių būtų laikomas. Septinta, tai reikia užtikrinti, kad prieka prie rinkos būtų derinama su intelektinės e, nusavybės teisų apsauga ir fitosanitarinė, sanitarinė visa kokybė ir nuostatomis. Ir aštunta, kas taip pat labai svarbu, kad e, šiame laisvos pirkimo sutarime turi turi būti taip pat ir privalomas skyrius dėl um, e, tvaraus vystimosi, kad būtų galima užtikrinti tai, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių, pagrindinių taip pat daugia šalių aplinkosauginių sutarimų bei šio, šių sričių priemonių. Taigi, Tai tiek dėl šio klausimo ir aš dabar labai lauksiu mm, tolesnio derinimo mm, šio dokumento su šešinės pranešėjais, galvojant, kad galutinį tekstą Mm, būtų galima priimti, kaip aš teikiuosi, kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Taigi ačiū dar kartą ir dar kartą labai atsiprašau už tokį didžiulį vėlavimą. Dėkuoju pranešėjo, dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. Nuo EPP pradėsime uh, Gladfilter. Prašom. Az általános benyomás. Ačiū pirmininkė. Man sudaro toks bendras įspūdis, kad tikrai tai yra puikus tekstas, puikus projektas. Galiu tik pasveikinti pranešėją. Svarbiausi visi klausimai yra aptarti tekste vienas po kito, pasiremiant tikrai puikiais pasiūlymais ir gerų požiūrių mm, tikrai nėra papulta tos pastus, kad kažko labai daug būtų tikimas iš laisvos prekybos susitarimo per vilk išpučiant tos lūkesčius. Iš tikrųjų, viskas yra labai realistiška, viskas yra siejama su priekyba, tai labai gerai. Sveikinu šį dokumentą, tikrai jis yra geras. Aišku, yra tam tikrų nedidelių detalių, kurias gal būtų galima analizuoti detaliau, bet e, bendrai noriu pasveikinti pranešę. Thank you. Next, SND Bent socialdemokratai Bernd Lange. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad tikrai pagrindiniams klausimams yra suteiktas reikalingas dėmesys ir tai yra labai gerai. Yra keletas tokių aspektų, kuriuos gal detaliau norėčiau aptarti ir galbūt paprašyti daugiau dėmesio jiems skirti. Visų pirma, uh, tai būtų apsaugos mm, momentai. Ži, visi žinome, kad Vietnamas yra viena iš tų valstybių, kur priekyba gyvūnais mm, yra labai išplėtota. Reikia nepamiršti, kad tai yra taip pat ir didžiulis mm, tranzito punktas, ne vien tik tai vietinių rūšių, bet ir kitų pervežimų rūšių atveju. Taigi reikia galvoti apie gyvūno apsaugą, kad būtų čia atitinkamos tos apsaugos taisyklės dėl priekybos, kad nebūtų neteisėtos priekybos. Vietnamas taip pat mm, parodė norą sutikti su tuo, kad reikia tokių apsaugos punktų, galvojant apie gyvūnus ir laisvos priekybos elementus. Reikia vis tik tai nepamiršti to, galvojant apie mm, tą tą dalį, kur e, kalbama apie tvarumo momentus ir SPS, man atrodo, dalyje tai būtų labai svarbu. Tai nebūtų kažkokia revoliucija, esame tą patį padarę su Čilė, su Koreja. Tai e, aš norėčiau pasiūlyti štai tokį pakeitimą šiai rezoliucijai. Kitas būtų dėl 13 punkto dėl tos e, nuostos dėl tvarumo, dėl tvarios plėtros. Panašu, kad dabar darybos vyksta tik tarp komisijos ir vyriausybės, bet nėra įtraukta e, pilietinė visuomenė ar profsąjungos Vietname iš tikrųjų visai neįtraukti jie į tą procesą, nežinau, kiek gali įtakoti dėrybas, tai manau, kad mes turime pasirūpinti, kad mm, dėrybos ir sutarimo įgyvendinimas plačiau įtrauktų socialinį dialogą, kad tiek darbdaviai, tiek profsąjungos galėtų įsitraukti šios procesus. tai manau, kuria leistų pagerinti gyvendinimą. Thanks. Uh, Žaliųjų vardu. Keller. Taip, iš tikrųjų, aš ta, tam irgi pritarčiau, pritarčiau žaliesiems žmogaus teisės. Uh, turi būti neatskiriama e, šio LPS dalis ir iš tikrųjų neužtenka vien tik tai kalbėti apie žmogaus teisų gynimą per di dialogą. Nors Sabono sutartie žmogaus teisės turi būti uh, visa teisė priekybos politikos dalis ir todėl labai svarbu pasirūpinti, kad uh, jeigu yra sudaromas LPS su, su Vietnamu, tai netrukdytų um, šiai šaliai vykti uh, žmogaus teisės įsipareigojimų, kad netrukdytų tai šaliai taip pat prisimti ir naujų žmogaus teisės įsipareigojimų įsipareigojimų. Todėl tai yra absoliučiai svarbus dalykas ir komisija taip pat yra įsipareigojusi atlikti įvertinimus pagal žmogaus teisų demokratijos veiksmų planą. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu šiuo atveju, nes matome tam tikrą pablogėjimą žmogaus teisų situacijos. Vietname pasirosius keliarius metus, kuomet žmonės ir į kalėjimą yra pateikę, todėl kad pasinaudojo savo žodžio laisvę. Mes taip pat galvojame, kad žmogaus teisų punktas bet kokiu atveju turi būti ir privalomas, ir jį turi būti įmanoma įgyveninti, užtikrinti jo įgyvenimą. Uh, Mums tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir todėl mes galvojame, kad ES turi suvaidinti čia labai svarbų vaidmenį. Mes turime pasakyti, kad jeigu norime plėtoti priekybą, mes turime plėtoti ir žmogaus teisų įgyveninimą, užtikrinti jų gyveninimą. Tai ES turi būti labai svarbu. Toliau žalieji labai smarkiai prieštarauja SDS įtraukimui į šį sutarimą. Mes galvojame, kad tai nėra geras dalykas. Yra labai didelės investicijos į kalnakasybą, e, kitus gamtinius išteklius daromos e, dabar. E, tai yra naudojama Vietname ir labai svarbu, kad ir vakarų valst... įmonės, kurios užsiima tuo, turėtų būti privalomai turi laikyti žmogaus teisų reikalavimą, nes visiškai įtraukimas būtų neteisingas dalykas. Ir dar vienas dalykas, Ehm, reikia aiškiai pasakyti, kad mes Vietnamo neprašome visko liberalizuoti. Mes turime atsižvelgti į Vietnamui jautrius svarbius klausimus, juk tai besivystanti valstybė. Mes norime, kad jie e, labiau klestėtų ir todėl manau, kad reikia aiškiai pasakyti, kad liberalizacija galbūt ne visose srityse yra geras dalykas. Turėtumėm būti atsargus, turėtumėm ir pereinamų laikotarpį numatyti ir taip toliau. E, teisiškai toks sutarimas yra, yra teisiškai privalomas ir įgyvendinamas, tik problema yra, ar iš tiesų jis buvo įgyvendintas. Toliau GUE atstovas ponas Murphy. Dėkoju pranešėjų. Aš tikrai pritariu pagrindiniai krypčiai pranešimo ir esmiai, kai apie Vietnamą yra kalbama kaip išsivyšiusią šalį ir kalbama apie abipusius sustarimus, tačiau reikėtų konkretesnės nuorodos į darbuotojų teisės. Čia mes turime atsižvelgti į tarptinės darbo organizacijos pagrindės konvencijas. Tikrovė yra tokia, kad nulatos yra pažeidžiamos tos konvencijos e, Vietname nėra teisė kolektyvinių dėrybių, nė, nėra teisės, teisės kurti tikrai nepriklausomas profsąjungos ir taip toliau. Europos Sąjungos e, tarptautinės e, įmonės, e, jos taip pat nėra visiškai nekalto šią prasme. Šią prasme Europos Sąjungos priekybos rūmai pagrasino mm, praėjusiais metais pasitraukti iš Vietnamo, jeigu nebus padidintas e, minimalus atlyginimas. Mes turime suteikti įmonėms teisę į pelną, taip pat atsižvelgti ir į visuomenės interesus, ir į aplinkosakonės ir socialinius aspektus. Dar vienas klausimas, kurį aš noriu mm, iškelti, tai yra devintas klausimas susijęs su viešųjų pirkimų liberalizavimu. Tai susilpnintų viešasias paslaugas Vietname ir aš norėčiau iškelti klausimą dėl aplinkos sauginių paslaugų. Galbūt komisija turi informacijos iš dėrybų, ar bus tai įtraukta į dėrybas, nes yra tikrai per žemi reguliavimo lygiai, kalba apie aplinką, aplinkosaugą ir socialinius klausimus, pavyzdžiui, nedarbo išaugimą, nes labai daug žmonių pastarojų metų buvo atleista. Finansinių paslaugų liberalizavimas kitas klausimas ir daugeliu aspektų yra pernelik žemas ligmo stebėsenos ir priežiūros siekiama liberalizuoti ir tam tikrą prasme yra mažinama reglamenta, silpinamas reglamentavimas ir tai gali tikrai turėti atnešti didelę žalą Vietnamo ekonomikai. Ačiū. Dabar žodį suteiksim komisijai. Pone Elena Konicha. have problem with that, that micro yesterday, so. Yra problemų su tuo mikrofonu ir vakar jisai neveikė. Persiskaitė kitą vietą. Okay, new try. Thank you very much. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti perduoti noriu pagrindinio dėrybininko atsiprašymus. Jis tiesiog kitose dėrybose dabar yra įsitraukęs ir jis šitą turėjo išvykti. Pagrindinis dėrybininkas e, Vietnamo, dėrybose su Vietnamu. Norėčiau šiek tiek priminti, kokiam etape dėrybose mes šiuo metu esame. Šeštasis raundas dėrybų įvyko praėjusią savaitę Ir Vietnamo pusė patvirtino susidomėjimą ir suinteresuotumą e, pasirašyti laisvos prigybos sustrimą šiais metais. Jų siekis yra e, dėrėtis dėl to susitarimo įvairiuose darbo grupose. Trys skyriai yra svarbus TBT, muitinės ir priekybos skatinimas Šie trys dalykai yra svarbus. Dėl bendros būklės mes kalbame apie tarifus, kol kas nepasiekėme sustarimo, kada reikėtų pasikeisti dėl antrojo tarifo pasiūlymo. Iš ES pusės daug yra reikalavimų tose sritise, kurias mes norime apimti, pavyzdžiui, paslaugos ir investicijos, taip pat intelektinės nusavybės teisės. Just to mention a few, which means... Viešieji pirkimai tai tik keletas dalykų, kuriuos aš paminėjau. Uh, tarifų pasiūlymai. Mes šiek tiek e, stengiamės neskubėti šiame prasme, nes norime išgirsti iš Vietnamo pasiūlymus ir kitose sektoriuose ir mes norime pasiekti tikrai subalansuoto galtinio rezultato. Noriu pabrėžti taip pat kelias sritis, kurios buvo paminėtos rezoliucijos projekte ir taip pat kai kurie kalbėjusi šiandien tai paminėjo. dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių. Turime, surinkėme geras, bet gana sudėtingas diskusijas. Tai, ką mes bandome pasiekti, tai yra apsaugoti ES eksportuotojus vietoje. Ir SP susitarimas remiasi PPO taisyklėmis leis užtikrinti ES eksportuotojams e, sklandesnį ir greitesnį prieigą prie rinkų. Buvo komentarų dėl gyvūnų gerovės. Taip, dėl to yra deramasi SPS grupėje. Tačiau kol kas dar nėra aiškumo e, dėl galutinių nuostatų. Vietnamiečiai nesako, kad tai turėtų būti įtvaraus vystimosi skirsnį traukta. Klausimas, kur tai turėtų būti tos nuostatos įtrauktos. Tačiau Vietname nėra kokios nors e, specialios ministerijos, kuri būtų atsakinga už gyvūnų gerovę. Tam tikri straipsniai e, tvariame vystimėsi yra susiję su priekyba, negalė priekyba laukiniais gyvūnais ir dėl to yra deramas įtvaraus vystimusi skirsnyje. Vietnamo pusė tikrai aktyviai dalyvauja šiuose darybose ir yra suinteresuota spręsti klausimus ir problemas, bet dėl tvaraus vystimosi skirsnio mes dar ne, nesame pasiekę norimų galutinių rezultatų. Pasiekėme nemažai pažangos paskutinėme raunde, vyko diskusijos, bet vis dar lieka nemažai klausimų, kur turime pasiekti susitarimo įskaitant darbo teisės, jos taip pat buvo paminėtos. Iš ES tikrai pusės yra didžiulis mm, prioritetas užtikrinti griežtas nuostatas tvaraus vystimusi skirsnyje. Pasižiūrėsime, kaip seksis kitame dėrybų raunde. Pereisiu prie komentarų dėl žmogaus teisų nuostatų. Kaip komisija yra minėjusi ne kartą, tai vienas svarbiausių prioritetų ES ir Vietnamas puikiai tai žino. Žmogaus teisų nuostatos yra partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir Vietnamo atveju jau tas toks susitarimas yra sudarytas. Žmogaus teisų dialogas, kuris yra vykdomas su Vietnamu, tai jau yra pradėta ir bandoma tai sustiprinti dvišaliuose dialoguose. Jau yra surinkti pirmieji posėdžiai, naujai susitikimai šiais klausimais. Laisvosios prekybos e, susitarimai, nauji susitarimai, kurie bus sudaromi, ten bus įtrauktos privalomos nuostatos dėl žmogaus teisių ir e, laisvosios prekybos susitarime ir jo gyvenimo mechanizme tai turės atsispindėti. Dėl kitų sričių reikėtų pabrėžti, jog Vietnamo pusė yra tikrai labai turi, turi, turi didelius siekius, kai kalbama apie tarifų panaikinimą plačių mastų. Iš dėrybų nėra atmetami jokie klausimai, yra planuojama dėrėtis gana plačių mastų, yra numatyti tam tikri pereinamieji laikotarpiai Tačiau bandama užtikrinti, kad tie, tie laikotarpiai, tie terminai, kurie nustatyti e, konkrečiame dokumente, kad jų būtų laikomasi. Kitas rytis, kuri taip pat yra įdomi, tai yra dėrybos NTB priedų. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų reikia siekti palengvinti priekybą. Vietnamo pusė gana atvirai nusiteikusi dėl NTB priedų. Iš dalies tai yra susiję ir su tarifais, taip pat yra susiję ir su reglamentai šioje srityje. Surinkėme geras e, diskusijas dėl ekologinių prekių, dėl aplinkosauginių produktų. Ir iš Vietnamo pusės mes taip pat matome gana rimtus įsipareigojimus. Taip pat mes deranamės NTB prietė dėl automobilių ir taip pat svarstam ir kitus galimus NTB priedus. Turime įsipareigoti tinkamai naudoti tarptautinius standartus ir palengvinti priekybą tarp partnerių. Kaip sakiau, iš Vietnamo pusės yra pateikta nemažai prašymų, taip pat ir iš ES. Trumpai paminėsiu dar vieną dalyką. Baigiame susidarimo konkurencingumo dalį techninių lygių. S. SAI taip pat yra sudėtingas rytis ir aukščiausių dėrybininkų lygių su vietnamiečiais tai buvo diskutuota. 40 procentų uh, Vietnamo ekonomikos sudaro valstybinis sektorius ir čia mes turime užtikrinti, kad galėtumėm reglamentuoti konkurencingą uh, elgesį įmonių, kurios uh, vykdo veiklą Vietnamo rinkoje. Čia kalbam apie valstybėje priklausančias įmonės, valstybinės įmonės. Ir paskutinė pastaba. Reičiau paminėti, jog viešieji pirkimai yra sudėtingas sritis, sunku dėl to dėrėti su Vietnamu. Jie, Vietnamas nėra viešųjų pirkimų susitarimo PPO narė ir diskusijose dėl viešų pirkimų skirsnio mes tikrai toli gražu nesame toli pažengę, dar turime labai daug klausimų aptarti. Neturiu kažkokios konkretesnės informacijos, kai buvo paprašyta pateikti informaciją, kokiame etape šiuo metu esame. Uh, viešųjų pirkimų skyriuje, nes dar tikrai netoli esame pažengę šioje srityje, nors yra pasikeista tam tikrais pasiūlymais. Tai tuo aš ir apsiribosiu. Mes taip pat patiekėjome sąrašą dėl geografinių nuorodų, vietnamiečiai tai svarsto. Taip pat vietnamiečiai mm, puikiai žino, kad mm, mes toliau sieksime vaisingų diskusijų. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį Deivinai, Deividai Martinui, prašau. Okay, reply, Nieko baisaus, nes e, į mano klausimą jau buvo atsakyta. Gerai, tuomet gal pranešėjas norėtų ką nors pasakyti. Pranešėjau. Prašau. Ne? Baigiam, kelios baigimosios pastabos. Taip, aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų labai draugiškas ir atviras pastabas. Džiaugiuosi, kad e, šios rezoliucijos projekto tekstas iš esmės yra priimtinas visoms frakcijoms. Yra dar trys klausimai, dėl kurių reikėtų mums pasitarti. Tačiau aš nebejoju, kad mes galėsime baigti uh, dėrybas e, e, labai greitai. Nes iš esmės čia kalbame apie jau tokių smulkesnių niuansų derinimą, o ne apie esminius e, pakeitimus. Todėl aš esu įsitikinęs, kad mes galėsime netrukus baigti renkti šį dokumentą. Ir tikiuosi, kad komitetas padės mums užtikrinti tokį tvarkaraštį, kad mes galėtume balsuoti dėl šios rezoliucijos kovo plenarinėje sesijoje. Pakeitimus galima teikti iki šio mėnesio 27 dienos 12 valandos. Balsuosime e, dėl šio dokumento vasario 12-13 dienomis savo komiteto posėdėje. O dabar prašau paruošti balsavimo korteles.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 Uh, let's uh, vote. Na kągi, siūlau pradėti balsuoti. Susitarėme ką tik, kad mes balsuosim 12 punkto balsavimo pabaigoje ir dabar perinėme prie 12 punkto. Tai yra dėl statistikos susijusios su išorės priekyba su ES nepriklausančiomis šalimis. Uh, Septintasis pakeitimas, kas už? Taip? Kolegos, aš tiesiog norėčiau Jums paaiškinti, kad mano frakcija turi du klausimus. Ir mes norėtume pakeisti balsavimo sąrašą. Mes balsuosime balsuoti prieš 70 pakeitimus. Ir kai vyks galutinis balsavimas, mes norėtume, kad mums būtų palikta galimybė pateikti pakeitimus plenarinėme posėdėje. Mes iš esmės pritarėme jūsų, pakei, jūsų pranešimui, tačiau mes balsuosime prieš jį dabar čia komitete. Gerai, supratau. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Reikėtų pasitikrinti. Prašau balsuoti. And the vote is. Uh... E, Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta.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 Šis dokumentas yra patvirtintas. Toliau tai teisėkuros rezoliucijos projektas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Tas pats rezultatas. Pamiršau praeitą kartą jį paskelbti. 19 balsavo už, 10 prieš. Dabar periname prie 12, sako pirmininkas punkto. Čia mes kalbame dėl uh, savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos e, į ES importuojamas medienos produktai. Šis, e, čia kalbame apie susitarimą su Indonezijos Respublika. Ir turėsime arba pritarti, arba nepritarti šiam dokumentui, šiai rekomendacijai. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vienbalsiai 29 balsavus už. Sveikiname Janiką Žado. O dabar pereiname prie rezoliucijos projekto dėl to paties e, susitarimo. Pranešėjas yra tas pats. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Tai yra 14 darbo tvarkės punktas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas teikimas žodžiu, ar kas nors jam prieštarauja? Ne, gerai, tuomet balsuojame dėl šio žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta.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 balsavimo rezultatus. Dėl 18 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Triliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas siekime žodžiu, ar kad nors prieštarauja tam, kad mes dėl jo balsuotume. Ne, gerai balsuojame tuomet, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš. 34. Pirmas sako 24 pakeitimas. Už prieš patvirtinta. Pasitikriname. Balsuojame dėl. Pirmininkas pasitaiso 34 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25, sako pirmininkas. Pasitaiso. 35. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susi, susilaikė, pat, atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas, balsuojame. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Dvidešimt septyni balsavo už, du susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Taigi sveikiname pranešėją. Penkioliktasis darbo tvarkės punktas. Čia kalbame apie rekomendacijos projektą, kuriuos suteikiamas valstybių narių galiojimas ES interesas ratifikuoti sutartį dėl prekybos ginklais. Tai yra jungtinių tautų sutartis ir, kaip žinia, ES nėra Europo jungtinių tautų narė. Taigi, balsuojame. Balsuojame, čia galime balsuoti tik tai ar už, ar prieš, ar galime pritarti arba atmesti šią rekomendaciją. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai. Sveikiname Davidą Martiną. Toliau balsuosime dėl tų pačių įgaliojimų, bet šį kartą kalbame dėl rezoliucijos projekto, dėl e, įgaliojimų ratifikuoti sutartį dėl prekybos uh, ginklais. Jums yra žinoma, kad mes rengėme šią rezoliuciją kartu su AFET komitetu ir e, jų pakeitimai bus įtraukti į mūsų bendrą rezoliucijos projektą. Taigi, septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Kompromisinis antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 12 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 18 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devinioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai, devinioliktasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 22. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25. už, prieš, susilaikė patvirtinta. 26. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtintas šis dokumentas, sveikiname pranešėjai. Item 17. 17 darbo tvarkės punktas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. Penktasis e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Balsuojame. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. 27 balsavo už 2 susilaikė. Aštuonioliktasis darbo tvarkės punktas. Nuomonės projektas. Dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo. Mūsų pranešėja yra Katrin Berder. Balsuojame. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 24 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 25. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 26 už. Prieš susilaikė, prieš susilaikė pat, patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš patvirtinta. 27. Už, prieš susilaikę patvirtinta. Antrasis žodžių teikimas pakeitimas, niekas tam neprieštarauja, kad, neprieštaraujat, kad tam, kad mes dėl jo balsuotume, tuomet balsuosime, bet jisai yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 7 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 8 už, laikė patvirtinta. 9 už, prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimtasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime gerai, 16 pakeitimas balsuojame. Ir balsavimas baigtas. Atmestas. Čia dėl ko balsavome? Šešioliktasis buvo pakeitimas, ar ne? Toliau. Antrasis pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, sus... susilaikė, man neaišku. Antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pimpra, pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis žodinis pakeitimas, niekas tam neprieštarauja, niekas jam neprieštarauja, gerai balsuojame tuomet, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, ne, dėl jo nebalsuojame. Toliau, dvidešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Už prieš susilaikę patvirtinta galtinis balsavimas. Prašau balsuoti. And vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 27 e, nariams balsavus už, vienam balsavus prieš ir dviem susilaikius. Toliau. 19 darbo tvarkės punktas. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto dėl ES bei jos valstybės narių ir Korejos Respublikos bendrai bendrojo susitarimo. Balsuojame be pakeitimų. Vardinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 26 balsavo už, 3 e, susilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Taigi sveikiname pranešėją. Toliau 20 darbo tvarkės punktas. Kinijos taikomos atsakomosios priemonės prieš vyno importą iš ES. Žodinis pakeitimas yra pateiktas, ar kas nors prieštarauja tam, kad mes dėl jo balsuotume? Ne. Gerai, balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Galtinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. And the vote is. Balsavimas baigtas. 27 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikė. Sveikiname. Ką sveikiname? A, čia nėra pranešėjo. Ne, nėra pranešėjo. Gerai, toliau 21 darbo tvarkės punktas. Čia balsuosime dėl trišalių dėrybų e, dėl dviejų panaudojimo prekių eksporto uh, rezultatų patvirtinimo. Balsuojame, mūsų pranešėjas panas Vierneris, taigi balsuojame e, dėl balsa, e, dėrybų rezultatų patvirtinimo. Balsavimas baigtas. 25 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, keturi susilaikė. Sveikiname mūsų pranešėją. Let's go back uh, to what was the first. Sugrįžkime prie, koks čia buvo tas uh, pirmas uh, klausimas tokio sunkesnio svorio, tai yra Kristoferio Fielnerio mm, pranešimas dėl taip vadinamo TDI reglamento apsaugo nuo importo dempingo žodis pranešėjau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems už parodytą paramą dėl dviejopo naudojimo prekių. O dabar dėl e, priekybos e, apsaugos priemonės noriu padėkoti kolegoms už didžiulį darbą ir ypač noriu padėkoti personalui, kuris dirbo tikrai nepaprastai daug, ilgas valandas, ypač vakar iki vėlyvos nakties. Tikrai mus labai spaudė laikas. Prisiminkime, pradėjome dirbti su šiuo klausimu šių metų birželį Liepą. Taigi per penkis mėnesius užbaigėm darbą ir dar į tą laiką buvo vasara. Tai manau, kad tai turėtų būti traukta į Gineso rekordų knygą. Ir tikrai tai yra viena iš prieštaringiausių ES priekybos politikos ryčių. Tikrai mm, mes praktiškai viską įveikėme. Beveik. Pasižiūrėkime, turime daug dabar pilkų dalių tekste. Gal 11 kompromisų turime, kurie apima didžiasias dalis. Tai iš tikrųjų labai reikš reikšminga, didžiulė, svarbi priekybos apsaugos priemonė ir tikrai nepaprastai daug yra pasiekta per tokį trumpą laiką. Beveik viskas pasiekta, nes beveik, man atrodo, dvi iš trylikos ryčių yra, kur nepavyko suformuoti kompromisu, tai pačios prieštaringiausios uh, sritis, aišku, mes prieisime prie jų, kai balsuosime ir, ir pan, pamatysime, kad tikriausiai jos yra tarpusavėje, tarpusavėje priklausomas daugeliu kolegų noriu pasakyti, aišku, kad gal tai neesminiai dalykai, bet mm, turime pasiūsti e, to e, žinę komisijai, kad iš tikrųjų, kai kadencijos pabaigoje yra pateikiamas toks kontroversiškas klausimas, tai iš tikrųjų mums yra labai sunku atlikti tą darbą, kuriam esame išrinkti. Mm, bet kolegos, tikrai noriu pas, paraginti jūs pasinaudoti šiuo laiku nuo dabar iki plenarinės sesijos, kad dar galėtumėm susidėrėti ir dėl likusių šių dviejų klausimų, kuriuos paminėjau. Jei pavyks mums tai padaryti, tai aišku, kad tuomet nesusiskalis frakcijos plenarinėje sesijoje ir be to ir paskui taryboje darbą bus galima palengvinti ir aš kaip pranešės labai tikiuosi, kad dėl tų dviejų klausimų tikrai dar pavyks mums kažką padaryti. Bet galiausiai tikrai dar kartą noriu padėkoti visiems už milžinišką darbą dėl šių 11 kompromisinių pakeitimų ir tikrai mes turime pasidžiaugti, pasididžiuoti tuo, ką esame pasiekę. Ačiū pranešėjui, sekretariatas atsintė žinutę, kad pakeitimai 216 ir 325 priešingai nei yra mm, parašyta sąraše, nėra atsiimti. Taigi dėl jų bus balsuojama. Kartoju, 216 ir 325 pakeitimai. Dėl jų bus balsuojama, nes jie nebuvo atsiimti. Septintas pakeitimas kas už, prieš. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkas. Ne, tas pranešimas. Ne tas pranešimas, taip, atsiprašau. 35 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Man labai patinka tos pilkos e, dalis. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Pakeitimų blokas, pirmasis. Šimtas dvidešimt septintas pakeitimas ir dar visai eilė kitų. Taigi, pirmas pakeitimo blokas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Priimta. Antrasis pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaiko. Geriau pasitikrinkime, nes neaišku. Dėl trečio pakeitimų bloko prašau pasitikrinti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 13 pakeitimas, kas už 13 pakeitimas, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 13 pakeitimo, prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Na, taip, buvo atmesta. Dabar šimtas devyniasdešimt septintas ir šimtas devyniasdešimt devintas pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaiko, nesu tikras. Prašau dėl šešto pakeitimo bloko balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Atmesta. Šeštas pakeitimų blokas buvo atmestas. Na, atsiprašau, galvau, kad e, pasakiau. Dabar 160 pakeitimas iš trijų dalių. Iš tikrųjų, iš penkių dalių. Taigi, pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Priimta. Norite pasitikrinti dėl trečiosios dalies. Prašau elektroniškai. Nebuvo priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Penktoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Pirmininkė, gal galime pasitikrinti ir dėl antrosios dalies? Dėl ketvirtosios dalies? Dėl antrosios. Dėl antrosios dalies gerai pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Prašom. Balsuoti baigiame. Priimta. Tai kaip dabar su septintų pakeitimų bloku jis atkrito. Tai tas pas su 154, 56, 158 atkrito, ne? Balsuokime dėl 158 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Norite pasitikrinti dėl 158 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigiame. Atmesta. 91. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 91, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 92 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 87 kas su juo jis atkrenta ar ne. Dėl 87 reikia pasuti, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 151, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 89 ir 90, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Norite pasitikrinti dėl 89 ir 90, prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 185 pakeitimas, penkios dalis. Pirmoji dalis 185, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš kas prieš susilaiko primta, ketvirtoji dalis kas už, kas prieš susilaiko primta, penktoji dalis kas už, kas prieš susilaiko primta. Dabar su 179 kas atsitiko, atkrito jis. 181, tas pats, 82, 83, 84. Aštuntas pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko primta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko primta. Devintas pakeitimo blokas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 297 pakeitimas kas už kas. Dėl jo reikia balsuoti. 297 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko atmesta. atsiprašau. 291. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 291. Prašau elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 29. Prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 306. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 309. Kas už, prieš susilaiko primta. 93 už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti dėl 93, prašom, elektroniškai. Balsuoti baigiame. atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 95. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 95. Prašom, elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas antras. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Norite pasitikrinti dėl šimtas antro. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti. Baigiame. 111. Kas už? 111. Už prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas už. Norite pasitikrinti, dėl ko? Dėl 111. Prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 12 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 5 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 165 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Dėl 165 pasitikrinti prašom elektroniškai. Balsuoti baigėme. Atmesta 186 už prieš susilaiko atmesta. 188 už prieš susilaiko. atmesta. 188 atmestas, 189 už prieš susilaiko, priimta, 196. Norite pasitikrinti dėl 189, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 196 už, prieš, susilaiko priimta. 206 už, prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Ne. 216, kur tas 216. Du šimtai šešioliktas. Neteisingai nurodyta, kad jis atsimtas, jis neatsimtas. Prašau balsuoti. Du vienas šeši. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Du, du, šeši dabar. Du, du, šeši. Kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 228, kas už, kas prieš susilaiko primta. 232 ir 233, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 234, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 200. Du šimtai aštuoniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 287 kas už, kas prieš susilaiko mesta. Norite pasitikrinti 287 elektroniškai, prašom balsuoti. Atmesta. 311, 311, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 306. Dėl 311 pasitikrinti prašom elektroniškai, pra, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 316. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Trys šimtai dvidešimt penktas. 325. Neteisingai buvo nurodyta, kad jis atsimtas, jis neatsimtas. Prašom balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti dėl 325. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar 329. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis. Pirmas pakeitimas. Kas už? Atkrenta, taip, atkrenta. Dabar penktas tada, ne? Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 84. Už, prieš, susilaiko, priimta. 36. Už, prieš, susilaiko, priimta. Norite pasitikrinti dėl 36 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigėme atmestą. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 38. Už prieš susilaiko priimta. 4. Už. Ne, ne, tikrai taip Ketvirta konstatuojama dalis. 40-41 pakeitimai. Taigi dėl tų dviejų pakeitimų kas už, kas prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 46 už. Kartu jau buvo balsuota, taip vienodį. E, dabar 49. 49 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 50 už. Aš žinau, kad balsavimo sąrašas yra dar kiek pakoreguotas ir paskutinė akimirka, bet kažkas yra negerai pasakyta 41 atkrenta į 42 44, prie 44 pasakyta, kad jis atkrenta ir 43, ar jis atkrito, gal kas nors galėtų pataisyti čia. 43 atkrenta, 44 dėl reikia balsuoti už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 49. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Nesu tikras. Pasitikrinkime dėl 49 elektroniškai. Priimta. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko Prašom pasitikrinti dėl 50 elektroniškai. Priimta. Toliau atkrito 57 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Norite pasitikrinti dėl 57 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigėme. Atmesta. 56. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 58 atkrito. Ne. Tai 58. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 59 ir kiti pakeitimai. Atkrito? Taip, tas pats. Su 337 atkrito? Ne? Tai balsuokime. 337. Kas už? Prieš susilaiko. Kaip liberalai balsavo, aš nesupratau. Gerai, pasitikrinkime dėl 337 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 65 atkrito. 65. Negalėtumėt pasakyti? Gerai. 231. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 66, 67, 68, 69. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 70 atkrito. 88 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 72 už, prieš susilaiko priimta. Norite pasitikrinti dėl 72 elektroniškai? Prašom. Balsuoti baigėme. Priimta. 230. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimtas, aštuoniasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt antras už, prieš, susilaiko atmesta. Ir galutinis balsavimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Uh, uh, Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kaip buvo jis pakeistas. Balsuojant, taigi prašau balsuoti. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. 24 už, 6 prieš susilaikiusių nebuvo priimta dar turime mm, balsuoti dėl rezoliucijos e, pasiūlymo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme, tas pats rezultatas 24 už 6 prieš, susilaikiusių nebuvo. Sveikiname pranešėją. Raporter, what is your proposal? Pranešėjau, ko, kokius siūlytumėt tolesnius žingsnius? I, I would like us to take this to plenary. Uh, norėčiau, aišku, kaip galima greičiau patekti į plenarnę sesiją. Norėčiau taip pat, kad mūsų uh, pozicija būtų kaip galima darnesnė uh, ir, aišku, norėčiau, kad taip galėtumėm įtakoti dėrybas. Taip, kad būtų galima pradėti dėrybas, reikia priimti šį sprendimą, pradėti dėrybas ir mandatas numatytas balsuoti plenarnį Ne, ne, nenoriu iki plenarnės sesijos. Kaip mes žinome, yra labai daug žmonių už šios salės ribų, kurie turi daug įvairių nuomonių. Taigi, kad mūsų m, mm, pozicija išliktų tokia darni ir išli, aš norėčiau, kad galima greičiau patekti į plenarinę e, sesiją be kažkokių tai papildomų dėrybų. Ačiū, tai tada tiek balsavimų.

May I ask you to settle down, those who are leaving the room to do it? Norėčiau paprašyti visų elgtis tvarkingai ir tie iš jūsų, kas norite išeiti, darykite tai tvarkingai, drausmingai ir tyliai. Yeah.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 Sorry. Okay. Shall we move on? Na kągi, tęsime darbą. 22 darbo tvarkės punktas – makrofinansinė pagalba Tuniso Respublikai. Komisija pateikė pasiūlymą suteikti finansinę pagalbą Tuniso Respublikai – Labai e, nesudėtingas e, dosie, nes, kaip jums yra žinoma, mes e, turime susitarimą su tarybo šiuo klausimu ir komisija pasirenka šios pagalbos finansinę apimti. Aš esu pranešėjas ir aš pateikiau tik tai kelis pakeitimus tam, kad komisijos uh, iniciatyvos tekstas labiau atitiktų mūsų pagrindų susitarimą. Taigi, e, probleminių klausimų nėra daug. Tačiau taryba kreipėsi ir mane ir pranešė man, kad reikia padidinti pagalbos e, pagalbą. Ir aš sakiau, pasakiau tarybai, kad e, parlamentas tą galės padaryti tik tuomet, jei šis dokument, aktas bus patvirtintas dar per šią mūsų kadenciją. Po to prasidėjo konsultacijos su frakcijomis ir frakcijos pritarė mano požiūriui, iškėlė tokia pat sąlyga, biudžetų komitetas. Sureagavo teigiamai jie yra lankščiai nusiteikę skaičiaus atžvilgių ir todėl taryba ir komisija aš pasiūliau štai ką. Šiandien abi dvi institucijos turėtų pateikti prašymą padidinti skaičius. Mes turime biudžeto komiteto nuomonę, kuri leidžia mums patvirtinti šios pasiūlymus. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus savo vardu ir tuomet viskas bus patvirtinta dar pagal uh, galiojantį dabar darbo tvarkaraštį, tai yra galėsime tą padaryti dar per šią kadenciją. Šie pasiūlymai neprieštarauja mūsų pagrindiniams tikslams ir uh, Europos komisija ir taryba susitarė, kad reikėtų padidinti pagalbą ir aš manau, kad mes neturėtume tam priešintis. Šios institucijos turėtų pateikti prašymą raštu, kaip jau minėjau, ir aš lauksiu jų prašymo šiandien po pietų. Na kągi, galime pradėti diskusiją. EPP. Prašau. Yes, I know. I'm yes, short-sighted, but not there. Taip, aš trumparegys, bet e, netiek jau. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakinti komisiją pateikus šią iniciatyvą, kuri, mano galva, sureaguoja į e, Tuniso ekonominius poreikius. Uh, Be to, ši iniciatyva reaguoja į politinius ir demokratinius iššūkius. Mes žinome, kad Tunisas šiuo metu išgyvena labai svarbius e, esminius pokyčius, kurie prasidėjo prieš trejus metus, e, kai piliečiai pradėjo elgtis labai e, drąsiai ir įvykiai perėjo į dar kitą stadiją, kai prasidėjo kai buvo pateikti nauji pokyčiai. Naujas parlamentas dabar veikia Tunise ir e, Tunise pirmą kartą patvirtintas yra teisės aktas, kuris atvirtina, jog moteris turi tokį pat statusą kaip ir vyrai. Tai yra pirmasis arabų šalise toksai e, dokumentas. Be to mes matome, kad Tunisas e, e, e, nusigrėžė nuo šariato teisės ir parlamentas veikia laipsniškai, kurdamas demokratinę teisinę valstybę ir mes žinome, kad politinis stabilumas yra neįmanomas, jei, nėra ekonomin, jei ekonominis situacija yra pernelik trapi. Ir e, ekonominis nestabilumas visuomet yra gera dirba politiniams neramumams. Ir aš nebejoju, kad mūsų makro, makrofinansinė pagalba Tunisui prisidės prie demokratinių pokyčių. Uh, šioje Respublikoje. ES ir Tunisas, ir, Europos ir Tunisas sieja artimi uh, santykiai. Ir 2012 metais e, šių santykių svarba buvo patvirtinta e, Tuniso ir ES aukščiausio lygio e, susitikime. Ir todėl mes turėtume patvirtinti šią makrofinansinę pagalbą. Mes turėtume šiandien pritarti šiam pasiūlymui, padėti Tunisui finansuoti savo politinius tikslus. Aš pritariu, ponė pirmininkė, jūsų pasiūlymui pritarti tam, kad e, šios pagalbos e, e, kiekis būtų padidintas. Ir mes be abejo lauksime tarybos ir komisijos prašymų raštų. Šios pagalbos forma. Komisija siūlo teikti šią pagalbą paskolų formą tačiau komisija gali, e, e, gali taip pat suteikti ir subsidijas, ypač tai, tuomet, kai tai yra svarbu naudos gavėjams. Tai yra svarbu. Panašiai mes elgėmės ir dėl Gruzijos, nes, pažiūrėjau, Gruzijai 50 procentų makrofinansinės pagalbos buvo suteikta būtent subsidijų e, neatlygintinų e, paskolų forma. Ir situacija Tunise yra panašiai į Gruziją, tai kas vyko Gruzijoje ir, ir štai, ir todėl aš manau, kad mes galime elgtis panašiai. Ir aš pritariu, kaip minėjau, jūsų pakeitimams, kuriuos jūs ketinate pateikti. Dėkoju. Toliau, ponas Kazak, Aldė. Ačiū, panė Penkė, Marielė Desernės yra mūsų pranešėja, ir, tačiau jos nėra šioje salėje, todėl aš pasistengsiu trumpai pristatyti jums mūsų poziciją. Kaip ir žinoma, makrofinansinė pagalba yra priemonė, kurie skatina ekonominius, socialinius ir politinius pokyčius šalyje ir Tunisui ji bus reikalinga tam, kad jisai galėtų paremti politinės ir socialinės reformas e, labai sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Ir e, Šios pagalbos pridėtinė vertė bus labai aiški. Mes norime padėti Tunisui sukurti stabilę makroekonominę, e, makroekonominę sistemą, kuri padėtų Tunisui vykdyti reformas, dėl kurių buvo susitarta su Tartutiniu valiutos fondu. Politinė ir ekonominė parama, kurią ES teikia Tunisui, taip pat paskatins Tunisą rimtai vykdyti savo demokratinius įsipareigojimus ir taip pat pagerins mūsų santykius, apie kurios, e, kaip jie yra labai svarbus, kaip minėjo kolegė iš EPP frakcijos. Kai galvojame apie visą regioną, Turime nepamiršti, jog ES turėtų remti tas šalis, kurios uh, nusprendžia žengti demokratiniu keliu, nepaisant ekonominių sunkumų. Ir būtent todėl mūsų politika e, pietinėje viduržymio jūros regiono dalyje ir artimosios kaiminystės politika ir yra labai svarbi. Bet to mes turėtume atsižvelgti į įvykius šalyje kurie kartais gali būti sudėtingesni, nei galima tikėtis. Ir aš manau, kad dabartinėme kontekste ES turėtų nemažinti savo įsipareigojimų Tuniso atžvilgių. Ir todėl aš manau, kad jei bus dėlsime suteikti šią pagalbą, tai pakenks mūsų įsipareigojimų vykdymui ir mūsų pastangoms uh, E, paskatinti e, politinį ir ekonominį atkūrimą, atstatymą Tunise. Todėl aš pritariu tam, kad pagalba būtų padidinta, su sąlyga be abejo, kad tai ne e, pavėlins pagalbos teikimo. Dėkoju. Toliau EKR, pona Zahradil. It's a lady. Uh not, no substantial remark. Nieko esminio negaliu pasakyti, labai trumpai va, taip pasisakiau. Gerai, toliau žalėja, ponia Keller, dėkoju, aš pritariu uh, e, daugam, kas buvo pasakyta apie Tunisą ir apie teigiamus pokyčius ir reformas šioje šalyje. Bet uh, išlieka klausimas. Uh, Kaip mes konkrečiai remsime Tunisą, teikdami šią makrofinansinę pagalbą? Mes ne prieš tam, kad ji būtų teikiama, bet mes tiesiog nenorime, kad auktų tų šalių skolos mums. Nes mes čia nekalbame apie biudžeto paramą. Man tiesiog kila klausimas, kiek realiai ši pagalba prisidės prie teigiamų pokyčių Tunise. Aš manau, kad mes turime ieškoti įvairių pagalbos formų, įskaitant ir tas, kurios nepadidins šios šalies įsiskolinimų. Tai nėra didelė šalis. Jei mes norime nusiųsti politinį ženklą, politinį signalą, tuomet gal, gal reikėtų pasirinkti kitokią pagalbos formą. Labai gerai įvertinus be abejo da, kokiu rezul, realių rezultatų gali duoti šį makrofinansinę pagalbą. Todėl tai labai svarbu yra labai aiškiai apibriežti, kuo mes siekiame. Ir ne bendrai, bet labai konkrečiai, tam, kad būtų visiškai aišku, kad ši pagalba prisideda prie realių teigiamų pokyčių. Ponas Murphy, atsižvelgiant į Europos istorinį vaidmenį regione ir ypatingai Tunise, labai svarbu yra ypač nepamirštant nesiniai ten veikiančių diktatūrų, labai atsakingai vertinti visas intervencijas į Tuniso politiką ir ne, reikia nepamiršti, tai kokiems interesams mes atstovaujame. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra pinigai, kurie duodami už nieką. Visiškai aišku iš pasiūlymo, jog pagalba bus teikiama tik tuomet, jei bus teigiamai vertinta pažanga gyvendinant e, e, Tarptautinio valiutos fondo e, rekomendacijas ir gyveninant įvairias jų programas ir taip pat laikantis e, e, tarpusavio supratimo memorandumo tarp, Europos, er, tarp komisijos ir Tuniso. Bet mes nežinome iš tikrųjų, koks tai yra e, susitarimas. Mes čia galime tik tai pritarti tam, kad būtų teikima pagalba, bet mes nežinome iš tikrųjų, ką, kaip konkrečiai bus naudojamos lėšus. Tai yra gan keista. Mes galime pažiūrėti į tarptautinio valiutos fondo programas ir kaip jūs, kaip ir galime tikėtis, tai be abejo yra neoliberali e, programa, kalbam apie fiskalinį konsolidaciją, apie mokesčius, o mokesčiai bus užkrauti paprastiems žmonėms, e, e, dirbantiesiems, o jie dažnai dirba mažose fabrikuose. Toliau numatytas yra kelios reformos, kurių išdava bus didesnės maisto ir energijos kainos. Ir kai buvo pradėtos gyvendinti šios reformos, jau žmonės pradėjo priešintis su, su pradžioje. Žmonės protestavo prieš šias reformas. Ir Nepamirškime, kad kai gyveninamos Tarptautinio valiutos fondo programos ir kai kalbama apie e, atlyginimų, atlyginimų skirtas priemonės, paprastai atlyginimai yra mažinami. Taigi tos programos yra tiesiog e, neoliberalizmo e, receptai. Ir jau buvo paminėtas įsiskolinimas. Čia dokumente vienoje vietoje yra paminėta skola ir pasakyta tik tai, kad ji turėtų būti tvari. Ir, ir e, mes esame patvirtinę rezoliuciją, kurioje jau buvo pasakyti, kad mes suprantame, kad dabartiniai įsiskolinimai Šiaurės Afrikos šalise susidarė dėlė dalimi dėl jų diktatoriškų režimų veiksmų. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar, nėra, ar neprieštrauju demokratijai tai, kad mes neturime ne, galimybę susipažinti su uh, Europos komisijos ir Tuniso tarpusvio su, uh, supratimo memorandumo ir dėl to mes nežinome konkrečiai, kam bus skirdiamas šios lėšos. Gerai, toliau komisijos atstovė ponia Zaidė. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Ačiū, pirmininkai. Atsiprašau, ne ponė Zaisel kalba. Atsiprašau, ten buvo kitas klausimas. Ponas Alkempro. Atsiprašau, kad supainėjau jūs. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu paminėti, komisija remia pakeitimus, pritarė pakeitimams kurie yra pasiūlyti šiame pranešime, tai dar labiau suvienodins šį tekstą su operacijomis Jordane. Aš norėčiau greitai sureaguoti į, į tą idėją, kurią pasiūlė taryba. Tai yra iki 300 padidinti makrofinansinę pagalbą komisijos manimų Tai būtų tikrai geras ir politinis ir ekonominis pagrindimas, tikrai situacija yra kritiška, išlieka kritiška, išlieka fiskalinis deficitas ir einamosios sąskaitos deficitas, tai yra reikšmingai daugiau nebuvo numatyta e, makrofinansinės pagalbos programoje ir tai gali sukelti pavojų ir taip e, sunku politinį perinamą laikotarpį. būtina gyvendyti tinkamus reformų procesus ir konkrečias programas. Ir tai tikrai e, būtų geras signalas pasiūstas, jeigu būtų padidinta makrofinansinė pagalba iki 300 komisijos e, vertinimų e, poveikis, neigiamas poveikis bus minimalus, per dvius metus 1,5 milijonai O kalbant prancūz... Prancūzijos Europart Mariu paklausė klausimą, kodėl yra nenaudojama mm, nenaudomi dotacijų elementai. Eksantė vertinime mes į tai atsižvelgime, tačiau tai nereiškia, kad taisyklės kuriuose apimamas dotacijų elementas, kalbant apie valstybinį įsiskolinimą, ryšius įsiskolinimą, e, visą tai išlieka gana žemame lygyje. Ir Tartutinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas e, gana teigiamai vertina Tunisą. Ir remiantis tokią metodologiją ir atsižvelgiant kad reikėtų sugražinti priemonės, kaip būtų galima e, naudotis paskalomis, o ne, dotai, o ne dotacijomis. Tiek parlamentas, tiek taryba apie tai kalbėjo ir šią prasme mes siūlome neįvesti dotacijų elemento. Dėl kitų komentarų, kurie buvo pateikti dėl supratimo memorandumo, buvo pateiktas komentaras Taip, bus nusatytos sąlygos, bus supratimo memorandumas, bet tai, kaip veikia makrofinansinė pagalba, mums reikia, kad parlamentas patvirtintų sprendimus ir taryba patvirtintų sprendimus prieš dėrybas ir pasirašymą mm, su, supratimo memorandumo. Be abejo, toks memorandumas bus parengtas ir tai priklausys nuo to, kaip bus įgyvendos priemonės, dėl kurių bus susitarta supratimo memorandume bus numatytos konkrečios sąlygos, kur bus sutelktas dėmesys į iššūkius, kuriuos patiria Tunizas mokesčių reforma, socialinės apsaugos tinklo stiprinimas, kompensavimas labiausiai nukentėjusių namų ūkių tiek fiskalinių, tiek energijos efektyvumo prasme būtina padaryti tos pakeitimus, taip pat ir kitos priemonės, kurios nuosekliai siekia sustiprinti ir e, suglaudinti santykius tarp ES ir Tunisijos dėl įsiskolinimo. Tai, tai padidins įsiskolinimą, tačiau skolos lygis Tunisijos yra santykinai suvaldomas Todėl pasiūlymas yra geras ir tikrai jis yra pagrystas. Tai tiek ačiū. Uh, ačiū. Akivaizdu, jog yra didelė parama rodoma. Kalbant apie makrofinansinę pagalbą Tuniso Respublikai kurios Tunisui tikrai labai reikia. Pakeitimų galvinis terminas, terminas kitas ketvirtadienis, pusiaudienis. Taryba paprašė prailginti terminą ir padidinti e, pagalbos sumą e, iki rydienos. Kirinos pratesti tą terminą. 23 klausimas darbo tvarkėje. ES ir Australijos, Brazilijos, Kanados, Hongkongo, Indijos ir Japonijos susitarimai. Pagal bendro sustrimo dėl prekybos paslaugomis 21 straipsnis susijusiu su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašų pakeitimas. pakeitimais joms stojant Europos Sąjungą. Toks pakeitimas yra bendro sustrimo dėl prekybos paslaugomis mm, pakeitimo. Pranešėjas yra Jan Zakradil. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jau jūs beveik viską, kas yra svarbiausia, pasakėte šiuo klausimu. Rumunija ir Bulgarija. Jos jau yra PPO narės, buvo PPO narės priestodamos į Europos Sąjungą, o po stojimo Europos Sąjungo reikia pakeisti jų įsipareigojimus PPO srityje, paslaugų srityje ir bendrai sustrimą dėl prekybos paslaugomis. kad būtų galima suvienodinti Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimus su jų įsipareigojimas pagal GATS. Bulgarija ir Rumunija turi pasiūlyti PPO valstybėms narėms tokius pačius įsipareigojimus dėl prieigos prie rinkų, ypač telekomunikacijos paslaugose, kaip ir Europos Sąjunga. Taip pat Bulgarija turėtų palengvinti trečiųjų šalių prieigą prie draudimo sektorius, o Rumija mm, supaprastins trečiųjų šalių draudimo įmonių prieigą prie Rumunijos rinkų. Aš rekomenduočiau INTA komitetui pritarti šiam susitarimui. Ačiū, pirmininkė. Shadows APP Peter Stashny for yours. Thank you, Chairman. Šešėlinė APP Peter Stasny. Ačiū pirmininkė, kaip jau buvo sakyta, tai yra gan techniškas, svarbus susitarimas, panašus į tą, kuris buvo pasirašyta 2007 metais kuomet buvo, mm, buvo iš 12. Kuomet Bulgarija ir Rumunija įstojo, jos, mm, jos buvo netaikyti ribojimai ir Tuomet buvo 20, 25 valstybių, ES 12 pamastė tais klausimais, buvo Kinė ir Meksika vėliau. Mm, e, atsiemė savo prieštaravimus ir šešios valstybės toliau taikė ribojimus ir, ir, ir dėl Bulgarijos, Rumunijos, tai todėl mes turime tą susitarimą. Uh, Manau, kad būtų sąžininga ir viskas aišku, tai ir aš ir, ir mano frakcija pritars šio sutarimo sudarimui. E, Bernd Lange. Bernd Lange. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, in der Tat, aufgrund des Artikels. Ačiū, pirmininkė. Pagal 22 straipsnį GATS e, narės. Uh, gali prašyti tokių dėrybų, kuomet yra pasikeitimų. Ir yra tokie pasikeitimai dėl Bulgarijos Rumunijos prisijungimo. Taigi, mm, tos valstybės mm, minėtos paprašė tų dėrybos, buvo baigtos ir yra padaryti pakeitimai mm, susijęs su Bulgarija ir Rumunija jų įsipareigojimų sąrašo pakeitimas yra ir mes remiame pranešėjo pasiūlymą pritarti. Taip pat ir iš politinio požiūrio taško. Puikiai žinome PPO taisyklės ir norime stiprinti daugia šalių sutarimu, taigi manau, kad e, yra gerai, kad siunčiame aišku signalą ir dar reikia padaryti kaip galima greičiau. Ypač atsižvelgiant į um, teisę. Labai svarbu, kad mūsų GATS įsipareigojimai būtų pakeisti pagal naujausią padėtį. Man atrodo, viskas yra aišku. Ačiū. Dabar komisija. Pone Zaidil. Ačiū. Kaip jau buvo pasakyta, tai yra pakankamai techninio būdžio sutarimas. Uh, atspindi tą procedūrą, kuria, kurios turi būti laikomasi PPO. Dėrybos yra užbaigtos jau prieš keliarius metus, buvo tam tikrų procedūrinių problemų pasirašant, bet dabar jau esame pasirengę pasirašyti tuos sutarimus, todėl um, parlamento pritarimas tikrai yra labai sveikintinas. Pranešėjau, ar norėtumėt kažką pasakyti pabaigai? Ne, pirmininkė. Amendments. Puiku, terminas pateikti pakeitimus yra kitas penktadienis vidudienis. Tvirtinsime mūsų kitame komiteto posėdėje vasarį. Dabar delegacija į Indiją. Pranešimo pristatymas delegacijos vadovas, mano nu, kolega Pavelas Zalevski, mm, pristatys jį, jis yra komiteto vicepirmininkas. Taigi, Pavelai, suteikiu žodį Jums. Present. Ačiū, pirmininkė. Noriu trumpai pristatyti mūsų delegacijos į Indiją mm, išvadas. Praeitų metų rūdienį mm, buvo surinkta ši delegacija, o prieš kelis mėnesius delegacijos apsilankimo tikslas buvo gauti naujausią informaciją tiesiogiai iš Indijos vyriausybės ir ekonominių subjektų ir pilietinės visuomenės. Taigi, likę dar e, trūkumai, norint sudaryti politinį sutarimą dėl visos prekybos sutarimo, toliau e, galutiniai e, dėrybų etapai dėl devintojo PPO, tarp ministerijos sutikimo balyje, toliau trečia visos ekonominės politinės realijos vietoje, kurios turi poveikio Indijos padėčiai priekybos politikos rytyje. Uh, Tai buvo taip pat gera proga perteikti Europos parlamento lūkesčius dėl ES ir Indijos galimo prekybos sutarimo bei dėl darbo PPO tikrai buvo intensyvi darbo programa, buvo apsilankyta ne vien tik tai Indijos um, sostinėje Delyje, bet politinėje sostinėje, bet taip pat ir Mumbajuje, tai yra finansinėje sostinėje Indijos ir Pūna taip pat pramoninių požiūrį labai svarbioje vietoje. Um, tikrai pirmas apsilankimas nuojo buvo labai svarbus, norint išsiaiškinti, kokie yra sunkumai dėl uh, tarifų automobilių automobiliams, automobilių dalims, ypač dėl to, kad mes sutikome su um, svarbiausiais Indijos ir Europos automobilių gamintojais ir uh, išsiaiškinome, kokie yra šio verslo iššūkiai, koks buvo krizės poveikis Indijos automobilių rinkai. Delyje um, buvo tikrai labai vaisingos, gyvos, ilgos diskusijos su nuolatinio mm, Indijos parlamento priekybos su komiteto atstovais Lokšabha. Ir reikia pasakyti, kad parlamentas turi tik tai konsultacinį vaidmenį priekybos politiką formuojant Indiją. Vis tik tai tie sutikimai buvo labai svarbus mums išsiaiškinant Indijos poziciją dėl, pavyzdžiui, laisvos priekybos sutarimo su ES. Taip pat per sutikimą mes galėjome išskladyti tam tikrus nesupratimus dėl ES, dėl jos politikos, dėl laisvos priekybos sutarimo. Ir taip pat pasinaudojame savo vizitų idėlį, kad e, užmėgstam dialogą su Indijos pilietinės visuomenės atstovais. Ir tikrai pajutome, kokia gyvybinga, kokia um, visapusiška yra Indijos visuomenė. Ir iš tikrųjų tokie dalykai kaip vaikų. Uh, darbas, prieiga prie vaistų, kaimo plėtra, maisto sauga ir kiti buvo aptarti šiuose sutikimuose. Taip pat buvo ir sutikimas su spauda dėlyje, kad mūsų vizitas būtų nušviestas žiniasklaidoje. Mumbajuje mes daugiausia kalbėjome su verslo atstovais iš Indijos ir Europos įmonių, aptarėme jų lūkesčius, jų poziciją dėl LPS ir bendrai ES ir Indijos priekybos santykių. Dauguma Indijos verslo atstovų gan atsargiai žiūri į galimą LPS su Indija, vis tik tai tekstilės ir drabužių e, sektoriaus atstovai išsakė labai palankų požiūrį. Ypatingas dėmesys buvo skirtas klausimams dėl prieigos prie vaistų. Uh, E, tai klausimas, kurį parlamentas seka labai aktyviai priekybos dėrybų su Indija kontekste. Kartu su pašnekovais Indijoje mes išsiaiškiname, kad pagrindinės Indijos interesuotos šalis netiek daug turi informacijos apie naujausią patį dėrybose dėl APS, kaip kad INTA, dėl to, kad mūsų stebėsinos grupė dėl Indijos atlieka didžiulį darbą. Indijoje Mm, pakankamai menkas yra mūsų matomumas. ES vaidmuo nėra pakankamai e, pristatytas, nepakankamai žinomas Europos parlamento vaidmuo um, tarp Indijos ekonominio ir politinio elito. Taigi mūsų vizitas pasitarnavo tam, kad e, aiškiai būtų nusakyta, jog Indija vis dar nori sudaryti um, LPS Ir dabar, reikia pasakyti, jau šešlius metus yra deramasi dėl PS. Taip pat mums buvo um, aišku, kad um, sunku būtų tikėtis, kad bus rastas politinis sprendimas iki kitų bendrųjų rinkimų, kurie įvyks Indijoje gegužę. Uh, kongreso partijos valdoma koalicija prarado pagrindinius, rink, pralaimėjo pagrindinius rinkimus, taigi panašu, kad dabartinė vyriausybė yra labai silpna, kuri negali nieko padaryti, taigi galima tikėtis labai rimtų politinių pasikeitimų per atimiausius rinkimus. Vis tik tai rinkimų gegužė rezultatas gali įtakoti priekybos santykių su ES, tačiau kaip to dar reikės palaukti, kad sužinotumėm. Uh, Ačiū. Dabar Marija Marija, kuri ne tik tai delegacijos narė, bet taip pat ir nuolatinė pranešėja dėl Indijos. Uh, Ačiū, pirmininkė. Visiškai pritariu mūsų vizito mm, pristatymui, ką ponas Aleski jums pasakė, jis vadovavo mūsų delegacijai, taigi aš noriu dar pridurti gal tik tai du, tris dalykus. Tikiuosi, kad jūs pritarsite jiems taip pat. Ir visų pirma, vertinant, koks naudingas buvo mūsų vizitas į Indiją, reikia pasakyti, kad tuoj bus rinkimai tiek į Europos parlamentą, tiek bus tuoj rinkimai Indijoje. Taigi geras buvo sprendimas nuvykti ten, e, diagnozuoti esamą situaciją, e, kokio, kokios yra mm, nuomonės dėl galima LPS. E, tikrai nuomonės yra gan pozityvės, tačiau, kaip jau buvo sakyta, vargu ar galima būtų tikėtis, jog bus rastas kažkoks tai politinis sprendimas iki rinkimų. Um, taip pat uh, labai svarbu buvo užsitikrinti, kad būtų apsaugoti mūsų pasiekimai, kurie padaryti iki šiol. Tai mes norėjome aiškiai pasakyti kolegoms Indijoje, kad ES tikrai yra suinteresuota tokių strateginių priekybos sustarimų. Aišku, dar ilgas kelias yra likęs nueiti, kad būtų galima visus lūkesčius pateisinti, bet manau, kad šis darbas yra labai prasmingas. Uh, Ir mes turime pasirūpinti, kad būtų geresnė informacija teikiama suinteresuotam šalims, verslo atstovui, žiniaslaidai, pilietinės visuomenės atstovams. Tikrai čia reikia daug daugiau darbo. Lygiai tas pats pasakytina ir apie Indijos parlamento narius. Mums susidarė įspūdis, kad jie labai mažai ką žino apie tai, kas pasakyti ant kortos, apie ką eina kalba iš viso dėl LPS ir kokią naudą gali turėti Indija. Tai Tai, manau, atlikome gerą darbą. Buvo tikrai įdomus vizitas. Mes išaiškiname savo lūkesčius, išaiškiname, mm, kas mums yra svarbiausia. Ir dabar tikėkime, kad kita Indijos vyriausybė ir kitos kadencijos Europos komisija tikrai galės užsitikrinti laimingą pabaigą šiame procese. Ačiū už jūsų mintis dėl vizito į Indiją. Gal komisija norėtų kažką pasakyti apie naujausią situaciją dėl Indijos? Prašom pasakyti savo pavardę protokolui. Uh, just uh, would like to underline that we Tik noriu pabrėžti, kad mes labai sveikiname tai, jog Europos parlamentas domisi ES ir Indijos priekybos santykiais. Šis vizitas buvo nepaprastai naudingas, prisidėjo prie ES ir ES parlamento matomumo Indijoje, kad būtų aiškiau Indijoje, kokios institucijos kokį vaidmenį vaidina. Uh, Formuojant bendrą politiką, kaip jau buvo minėta, mm, balandį gegužę Indijoje įvyks e, bendrėjai rinkimai ir aišku, parlamento rinkimai ir aišku, kad dabar visas dėmesys yra suteltas į juos. Mes laukiame naujos vyriausybės ir mes tikimės, kad galėsime pratesti dėrybas dėl LPS su Indija. Tada. Reikia to tikėtis, aišku. 25 darbo atvarkės punktas stebėsenos grupių veikla. Čilė, Pone Korėja iš APP yra nuolatinė pranešėja. Es ir Čilės galima LPS peržiūrą. Praeitą savaitę Strasbūrė buvo kalbama apie tai. JAF stebėsinos grupė sausio 7 diena. Mes Nasio Garsėjas Mm, JAV pagrindinio dėrybininko ataskaitą dėl e, dėrybų raundo Vašingtone gruodžio mėnesį. Kadangi aš esu pranešėjęs, aš dar norėčiau pasakyti, kad mm, yra su komisija suderinta nauja sistema, kuomet susitikimai vyksta iškart prieš ir iškart po kiekvieno raundo. Manau, kad ta sistema veikia puikiai, labai sklandžiai, manau, juda informacija iš komisijos. Mus informavo, kad bendrų klausimų ir skirtingų klausimų e, sritis jau dabar išsiaiškintos ir dabar uh, vyksta tolesnis darbas. Komisaras Degucht ir Mark Froman iš JAF po kelių savaičių susitiks ir toliau dirbs tais klausimais ir tai bus nepaprastai svarbu siekiant pažangos dėrybose. Mehrebas Stebėsinos grupė sutiko gruodžio 17 dieną su Agri generalinio direktorato atstovais, e, svarstant LPS su Maroko, konkrečiai sprendžiant geografinės nuorodas, tą klausimą. Čia e, Marija Salnes yra nuototinė pranešėja, jos nėra dabar. Oi, nemačiau jūsų, Marija, jūs už e, sėdit taip, kad jūsų nesimato. Tai sugrįžkime prie Čilės, tada suteikiu žodį mūsų mm, nuolatiniai pranešėjai, Marija, sorė, jūs lėpėtės, iš tikrųjų lėpėtės už, šitos, už, už stalo. E, muchas gracias. Quisiera informar. Ačiū, pirmininkė. kaip jūs sakėte, pateikėme žodinį klausimą Europos komisijai praeitą savaitę dėl galimybės mm, modernizuoti kai kuriuos straipsnius sutarime tarp ES Čilės bei Meksikos. Neturėjau galimybės dalyvauti plenarnėse diskusijose dėl tam tikrų priežasčių Strasbūrė na savaitę, bet kaip nuolatinė pranešė Sevesonos grupėje dėl Čilės noriu papasakoti komitetui, kokie yra svarbiausi klausimai um, būtent kiek tai yra susiję su susitarimo atnaujinimu, pakeitimu Diskusijose buvo pabrėžta, kad šis sustarimas, kuris įsigaliojo 2003 metais, yra nepaprastai sėkmingas. Jis leido 120 procentų padidinti dvišalę priekybą, taigi kalbame apie daugiau kaip 18 milijardų eurų metinės priekybos apimtis vien 2012 metais. Taip pat kalbėjome apie tai, kad situacija dabar yra visiškai kitokia nei prieš dešimt metų. Prieš dešimt metų tai yra, kada buvo deramasi dėl dabar galiojančio sutarimo ir kuomet jis buvo patvirtintas. Šiuo metu uh, Europos Sąjunga jau derasi dėl, dėl susitarimų su Hongkongu, Kanada, JAV ir taip toliau, ir susitarimų, kurie yra daug platesnių užmojų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Aišku, ir regioninė integracija yra labai išaugusi, um, sudarytas Ramio vandenio alijansas, todėl šis susitarimas uh, turi būti atnaujintas, pritaikytas prie šiandienos situacijos, jis turi būti pakeistas. E, priekybos komisaro nebuvo, bet Simkalas, e, Europos komisijos vicepirmininkas, kalbėjo jo vardu komisaro, komisaras savo pasisakymę išryškino tikrai pastenkinimą keliančius šios sutarimo gyvenimo aspektus, kad tai yra susijęs su priekyba. Europos komisija sveikina pasiūlymą, kurį pateikė Čilės valdžia per paskutinį asociacijos susitikimą praeitą spalį. Ir e, tikrai pasveikino planus modernizuoti šį e, sutarimą. Komisija galvoja, kad yra tam tikrus ryčių, kurias reikėtų pakeisti, tai, pavyzdžiui, investicijos, e, tai kilmės taisyklės, techninės kliūtis priekybai, sanitarniai, fitosanitarniai reikalavimai, atvari plėtra bei kiti aspektai. Uh, Savo išvadose Europos komisija pareiškė, kad šiuo metu atliekama peržiūra, kaip būtų galima modernizuoti šį susitarimą. Dabar vyksta techninės analitinės e, diskusijos, numatyti susitikimai 14 metams. Man atrodo, um, kad mes švaistome laiką, kadangi praeitais metais įvyko vadovų susitikimas, manau, kad dabar reikėtų judėti daug sparčiau ir jau imtis veiksmų. Bus labai svarbus susitikimas Briuselėje 23 dieną ir aš labai tikiuosi, kad tuo metu įvyks proveržis. Uh, Meksiko. Uh, An oral question on a possible modernization of trade chapters of the agreement between the EU and Mexico. Europos Sąjunga ir Meksika. Mūsų komitetas uh, svarstė praeitą savaitę Strasbūrė uh, mūsų priekybos susitarimą su Meksika, kai buvo svarstumas ir Čilės klausimas. Mūsų pranešėjas yra Žoržas Kutaš, jo nėra salėje. Aš dalyvavau diskusijoje ir aš galiu su jumis pasidalinti savo pastabomis. Pirmiausia, komisijos, e, sakingas komisijos narys nedalyvavo posėdėje, jį pavadavo ponas Kalas. Komisija pasakė, kad e, Europos Sąjunga nori plėtoti prekybos ir investicinius santykius su Meksika Tačiau, kaip tai bus daroma, dar nėra aišku. Tai dar, dėl to dar yra svarstoma su, ir diskutuojama su mūsų partneriais uh, Meksikoje. Akivaizdu, kad mūsų santykiai su Meksika gali atverti mums naujų galimybių, ypač telekomunikacijų ir energetikos stratise. Šiuo metu vyksta konsultacijos uh, tarp komisijos ir Meksikos vyriausybės. Pirmasis konsultacijų posėdis įvyko spalio mėnesį Briuselėje. Buvo kalbama apie prikybos tarifus, kilmės taisyklės ir daugybė kitų klausimų. Kitas posėdis turėtų įvykti vasario mėnesį Seksikoje. Jame bus kalbama apie viešusius pirkimus, konkurenciją, investicijas tvarę plėtrą. Abi šalės ketina taip pat parengti bendrąjį e, susirimo e, vizijos e, dokumentą, Komisija taip pat rengia tyrimą, kuris turėtų išnagrinėti mūsų priekybos su Meksika poveikį socialiniai ir ekonomikai situacijai Meksikoje ir taip pat aplinkosaugai šioje šalyje per kitą dešimtmetį. Ir taip pat ketinama atlikti poveikio vertinimus socialinės ir aplinkosaugos klausimais. Komisija priims sprendimą ar pradėti dėrybas nuo, priklausomai nuo to, kaip vyks konsultacijos ir e, dėrybos, taip pat išvaldama į minėtų tyrimų rezultatus ir į e, poveikio vertinimus. Komisija mano, kad galima bus patobulinti finansinių paslaugų ir aplinkos saugos e, skyrius patvirtinant abiems pusėms privalomus įsipareigojimus. Taigi komisija sakė mūsų žodžių patiktą į mūsų e, klausimą. Komisija dar nepriėmė sprendimo dėl tolesnių veiksmų. Ir aš manau, kad tai yra protingas požiūris Manau, kad kaip tik dabar reikia konsultacijų, reikia bendro dokumento, reikia palaukti trimų rezultatų bei poveikio vertinimo išvadų. E, visi šie dokumentai turėtų padėti mums išsiaiškinti, kaip galima būtų e, toliau plėtoti mūsų santykius su Meksika. Meksika turi ne tik labai atvirą požiūrį į prekybą, kaip ir Čilė, bet nepamirškime, kad Meksika priklauso ir naftos organizacijai, Šiaurės Amerikos prekybos susitrimo organizacijai. Mes darėjomės ir su Kanada, ir su JAV. Ir be abejo, susitarimas su šiomis šalėmis yra kur kas ambicingesni nei mūsų susitarimas su Meksika. Tik jei mums pavyks susitarti ir su Kanada, ir su JAV, tai yra su dviem pagrindiniam Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo organizacijos šalimis, tuomet mūsų susitarimas su Meksika taip pat bus labai vertingas. Aš e, buvau susitikęs su Meksikos ambasadoriumi, kalbėjome apie tai, apie diskusijas vykusias Strasbūrė. Ir ponas Zalevski labai gerai pasakė, iš tikrųjų stebėsinos grupės yra puikiai priemonė, puikus mechanizmas, kuris padeda mums užtikrinti, jog mes laiku gauname labai konkrečią informaciją apie susitikimus tarp įvairių suinteresuotų šalių, komisijos įvairių tarnybų ir mūsų partnerių užsienyje. Ir mes e, pamatėme, kad šiame komitete yra nemažai žmonių, kurie puikiai išmano, e, mūsų santyk, e, išmano apie mūsų santykius su kai kuriomis šalimis, kai kartais geriau nei kai kurios kitos už tai atsakingos tarnybos. Komisija, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Ne. Gerai. Gruodžio 16 vyko neformalus susitikimas dėl Taivanio ir jame buvo kalbama apie Europos ekonominės veiklos e, subjektų darbo Taivane. Mūsų pranešėjas yra panas Prūstas, tačiau jo nėra salėje. Taigi dabar galime baigti mūsų posėdį, kitų klausimų nėra numatyta svarstyti, kitas posėdis vyks vasario mėnesį. Ir dar kartą primenu, kad artėja mūsų penkerių metų kadencijos